delegacijoje dėl e, e, ES e, Rusijos bendradarbiavimo komiteto, taip pat ta pati ponė dalyvaus, jeigu niekas neprieštarauja, patvirtiname ir bus pateikti protokolai kitą savaitę. Aš rezoliucijų tekstus pasirašytus, ką tik patvirtintus, taip pat per, pateiksiu visiems.